neprieštarauti 2014 e, m. spalio 8 dienos reglamentui dėl e, laikinos sistemos skirtos e, administracinių išlaidų apmokėjimui. Balsuosime ketvirtadienį. Pakeitimus galite teikti iki trečiadienio 10 valandos. Na, o prašymus dėl balsavimo dalimis ar atskiro ar vardinio balsavimo galite teikti iki trečiadienio ketvirtos valandos po pietų. Tikrai kova su smurtu yra be galo svarbus dalykas ir dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Jimenez Beserel. Pusantros minutės prašom. Ačiū pirmininkė. Nuo tada, kai dirbu Europos parlamente, mano prioritetas yra aukų gynimas, kad ir kokios tos aukos bebūtų. E, šiandien kalbame apie